komisijos prašymu nebuvo pareikštas prieštaravimas e, deleguotam teisės aktui, kuris buvo pristatytas per vakarykštį posėdį, tai yra per 24 valandas iki 17 valandos 15 minučių nepareikštas nebuvo nei vienas prieštaravimas pagal 105 darbo tvarkos taisyklių straipsnių šeštąją dalį. E, Tai reiškia, kad rekomendacija buvo patvirtinta ir ji bus patvirtinta, tiksliau paskelbta kartu su kitais patvirtintais dokumentų tekstais rytoj trečiadienį.